iš karto po paskutinės diskusijos. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas yra e, Kongo Demokratinė Respublika, ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisų aktyvistų Yv Makvambala ir Fredo Bauma atvejais. Ir pirmiausia, suteikiu žodį autoriams rezoliucijų projektų. Ir pirmiausia žodis ponė Judit Sargentinė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai, kad atvykote pas mus į Europos parlamentą. Europos parlamentui kelia nerima Ivma Kvambala ir Fred Bauma likimas, kurie yra įkalinti Kinšasoje po Jie atstovauja jaunimo judėjimą, kuris reikalauja daugiau demokratijos. Kolumbija asociacija bando siekti demokratijos gerimo ir patiria persekėjimą. Mes norėtume, kad nedelsant būtų paleisti Yv Maklambala ir Fredas Bauma ir kad būtų panaikinti kaltinimai aktyvistams Kinšasoje ir kitur, kurie protestavo E, kartu su draugais ir kolegomis. Taip pat rastas masinė, rasta masinė kapavietė balandžio mėnesį Kinšasoje, e, kur rasti nežinomų žmonių palaikai. E, ir žmogus Human Rights Watch susidomėjęs šiuo atveju ir sako, kad tai galėtų būti aktyviskių kuriuos e, norėjo sunaikinti valstybė e, kapavietė. Ir mes reikalavome, kad vyriausybė Kinšasoje atliktų tinkamą tyrimą ir e, dingusių asmenų šeimos turi būti informuotos, koks likimas ištiko jų gyvenaičius. E, e, kitais metais e, vyks nacionaliniai rinkimai ir viskas gali pakrypti labai negerai. Reikia stebėti situaciją, būtų labai negerai, jeigu rinkimai Kongo demokratinėje respublikoje taptų dar didesnės eskalacijos priežastimi. Tai būtų blogas ženklas šaliai. Ačiū. Toliau Ignacio Korao, prašom. Ačiū pirmininkė. situacija, kurią e, Demokratinėje Kongo Respublikoje yra labai panaši į Burundijos situaciją, apie ką kalbėjome. E, aktyvistai įkalinami, žmonės, kurie priešinasi vyriausybei ar prezidento valiai, prezidento, kuris nori pratesti savo įgaliojimus e, neribotai, tai žmonės dinksta tiesiog ar pakliūna į kalėjimus. Šią rezoliuciją mes remiame savo paramą tokiems aktyvistams ir e, ragina vyriausybę Kinšasoje paleisti tuos du jaunolius, e, nedersant. E, kalbant apie Kongo demokratinę respubliką, tai reikia vyriausybė priimti, priminti jos įsipareigojimus, kuriuos prisėmė kotonų sustarimo kontekste, jie turi laikytis tų sustarimų ir reikia dides, daryti didesnį spaudimą, kad e, jie tai padarytų. Ačiū toliau. E, Mark Demesmaker, prašom. Ačiū. Pratesant e, disk, kalba, diskusijas apie nervumus Brundė ir Kongė dabar Kongė dabar matome, kad e, protestuotojai, kurie siekia situacijos pagerėjimo, e, pavyzdžiui, jaunimas e, surengė kampaniją ir 30 žmonių pakliuvo už grotų. Kai kurie buvo paleisti, tačiau Ik Makvambala ir Fredas Bauma vis dar yra kalinami, jie kalinami valstybės išdavimu, E, valstybės, e, šalies vyriausybė turi tapatybės problemų. Šalyje yra daug jaunų, talentingų žmonių, tačiau e, e valdymas šalies yra baisus. Pavyzdžiui, Denimų Klengė, kuris, kaip žinome, buvo gydytojas. Taip pat buvo kaltinamas, kaltinamas neteisingų sąskaitų apmokėjimų. O čia jau kalba apie Sakaro premijos e, laureatą. Ačiū, trau, ponas e, Venta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bendra rezoliucija, kurią parengė Europos parlamentas ir Kongo demokratinės respublikos, yra politinis stiprus signalas siunčiamas šiai šaliai Būtent dėl to, kaip ir kiti kolegos, aš raginu, kad būtų kuo greičiau paleisti į Makamambala ir Fredas Bauma. Jie yra žmogaus teisų aktyvistai. Ironiška yra tai, kad Kongo demokratinė respublika yra laikoma demokratinė, bent jau taip sako pats šalies pavadinimas. Pluralizmas, opozicijos teisės turėtų būti gerbiamos, tačiau ten nuolatos dėl šių dalykų kyla vyriausybėje įtampa. Na, o tai, kas vyksta su jaunai žmonėmis, ne, negali to pavadinti demokratiškais įvykiais. Kaip ir būrimosi e, laisvė, žuvo žmonės dėl to. Galima sakyti, kad e, įvykiai nebekontroliuojami. Kinšasoje vyksta tokie dalykai, e, kurie artėja prie to, kas vyksta Burundija. Dar liko metai iki rinkimų. Reikės ES pagalbos. Reikės jų stebėsenos misiją tam, kad situacija šalyje pagerėtų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar kalbės ponia Marija Kristin Veržėt, pusantros minutės. Dėkoju už tai, kad kalbate prancūziškai, suteiktas man žodis, sako ponė Veržės. 25 metai diktatūros, 15 metų pilietinio karo, kurį kursi kaimininės valstybės, norėdamos turėti prieigą prie E, išteklių to šalies - aukso, dramblio kaulo, e, medžio ištekliai yra šalies turtas. Tačiau pelną gauna tarptautiniai nusikaltėliai iš viso šito. Ta šalis yra labai nukentėjusi. Pilietinė visuomenė vaidina svarbu vaidmenį nuo 2003 metų. E, kai kurie už tai sumokėjo savo gyvybę, kaip Floriberšė Baja. Krūvini išpoliai vyko sausio mėnesį. E, ponas Kabilė norėjo pakeisti e, rinkimų įstatymą, kad liktų valdžioje. Yeah. Ir pilietinės visuomenės veikėjai, jaunimo judėjimas Filimbi ir žmogaus teisų aktyvistai kenčia nuo susikloščiusios situacijos. Vakvombalė ir Fred Bauma yra įvykiai to, kas vyksta šalyje. E, 15 tarptautinių nevyriausybinių organizacijų ir 20 Kongo organizacijų reikalavo paleisti juos iš kalėjimo. E, būtina pasinaudoti visomis galiomis, kad jie būtų išlaisvinti. E, būtinas tarptautinis e, tarpininkavimas tam, kad būtų atkurtas įtraukus politinis dialogas šalyje. Iki kitų rinkimų, aš manau, kad Kongo žmonės turi sulaukti tokios pagalbos, jie turi tam teisę. Ačiū. Mm. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį kolegai Nart. Minutė. Ačiū už jūsų ispanų kalbos pastangas, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Kongo demokratinė respublika, jos pavadinimas reiškia, kad šalis turbūt demokratinė. Tai yra tam tikras žaidimas žodžiais, bet juk ten valdo dinastijos, kurių valdymo stilius yra pagristas korupcija. E, Europa galėtų čia nuveikti du dalykus. Pirmiausia, E, neapsimesti, kad matau toje šalyje daug demokratijos. Reikėtų, kad būtų nustota tik tušiai reikalauti laikytis demokratijos principų. Reikėtų pasinaudoti kotonų sutarties 9 ir 86 straipsniais, kad pagaliau situacija keistusi, kad būtų galima Kongą sudrausminti. Ir man atrodo, kad jeigu mes nieko nesimsime, tai mūsų tuščios diskusijos niekam nepasitarnaus. Aš džiaugiuosi tuo, kad 13 punktas yra mūsų rezoliucijoje, kur yra aiškiai pasakyta, kas iš tikrųjų vyksta. Turime pareikalauti, kad Kongo e, valdžia elgtųsi atitinkamai pagal kotonų susitarimą. Ir jeigu tas susitarimas nebus tinkamai taikomas, tai mums reikėtų pasinaudoti 9 ir 96 straipsnių. Nes jeigu mes tą rezoliuciją nepasiremsim, tai kam ji iš viso to kaip tokia egzistuoja? Nes šiuo atveju demokratijos situacija šioje šalyje yra tiesiog nepakenčiama. Dėkoju. E, muchas gracias. E... Ačiū. Josef Weindelhortz ir toliau. Ačiū pirmininkė. Kongo demokratinė respublika, šalis, kurioje yra nestabilė padėtis, plataus masto žmogaus teisų pažeidimai vykstantis kasdieną. Ir apie padėtį toje šalyje kalbame dažnai, pastarai kartą gegužės mėnesį, e, kuomet kalbėjome apie e, išteklių gavybą konfliktų zonose, kuomet Denis Mukvegiai buvo įteikta Saharovo premija. Ir tie dalykai yra susiję. Denis Mukvegė e, kalbėjo sausakimšoje e, posėdžių salėje ir jo klausėsi ir iš šalies emigravę žmonės. Jis kreipėsi juos ir pasakė, kad šalis turi pasikeisti. Žmogaus teisų aktyvistai yra sodinami už grotų ir ne tik jie. Turime paraginti komisiją E, toliau daryti, toliau daryti e, reikalingą spaudimą ir rimtis visų kitų priemonių, kad 2016-aisiais vyksiantis rinkimai įvykstų, įvyktų taikiai ir tvarkingai. Dabar išklausysime kalbėtojų frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu pone Marija Arena. Aš tik norėjau patikslinti, kad aš esu ne iš EPP, bet iš socialdemokratų, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau, sako pirmininkas. Na taip, jūs iš, iš tikrųjų iš socialdemokratų frakcijos. Pone Arena prideda, kad turbūt EPP nesidžiaugtų turėdami ją savo tarpę. E, į Makwambala ir Fredas Boma yra du jauni žmonės iš Kongo, dabar kalinami Kinšasoje tik dėl to, kad jie e, surengė susibūrimą, kad jie dalyvavo susibūrime su kitais jaunais afrikiečiais, su kitais judėjimais ir jų atstovais tam, kad kovotų už laisvę, demokratiją, už pilietiškumą. Tie du žmonės yra kalinami Makalos kalėjime, jie kelis mėnesius praleido uh, kalėjime nacionalinės žvalgybos agentūros ir dabar prasidėjo jų teismas. Teismas, kur jie kaltinami yra tuo, kad kesinusi į prezidento kabilos gyvybę. Tik dėl to, kad jie susibūrė, kad bandė renkti demonstraciją. Tad mes turim pareikalauti juos nedelsiant paleisti ir taip pat turime pareikalauti iš Kongo Demokratinės Respublikos uh, panaikinti visus jiems pareikštus kaltinimus. Jiems ir taip pat Filimbi ir Liučia judėjimams, nes tie judėjimai yra esminiai esant dabartiniam e, priešrinkiminiam kontekstui. Ir tas kontekstas yra įtemptas. Tie judėjimai turi padėti e, kanalizuoti jaunimo pilietiškumą, jeigu nenorime, kad vėl šio Respublikoje įsivyrautų chaosas. Dėl to turime paremti kovotojus už demokratiją. Ačiū. Merci. Ačiū. Ir dar kartą atsiprašau. Jūs esate puikiai socialdemokratų frakcijos atstovė. Toliau žodis poniai Ditai Haransovai, Alde frakcijos vardu. Vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Stipri pilietinė visuomenė yra būtinas bet kokių demokratiškų procesų elementas. Kongo e, pilietinės visuomenės organizacijos turi užpildyti tą tuštumą, kurią palieka šalies valdžia, nesugebėdama rūpinti savo piliečiais. Taikus piliečių dalyvavimas niekada neturėtų susilaukti bausmių. Kongas neturėtų bandyti nutildyti savo žmonių ir netimti iš jų teisės vienytis. Tai, kad pastarė, pastarosios represijos buvo nukreiptos prieš jaunimo organizacijas ir politinius judėjimus yra ypač neraminantis. Pirmasis žingsnis link susitaikymo su savo žmonėmis Ives Makvala ir Fed Bauma bei kiti politiniai kaliniai turi būti paleisti. Kongo valdžia turėtų pasinaudoti aktyvios pilietinės visuomenės teikiamais privalumais. Dinamiška pilietinė visuomenė ne tik užtikrina valstybės veiksmų kontrolę, bet jį kuria bendruomenę ir uh, didina gebėjimus spręsti problemas bendrai. Atėjo laikas Kongo valdžiai. Uh, bendrauti su visuomenė kaip su saulygia partnerė, o ne bandyti ją užsipulti. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar išgirsime spontaniškus pasisakymus pagal procedūrą prašau žodžio. Visų pirma, žodis e, ponui Jakovčič. Možemo se svi pitati, gospodine predsjedavajući. Visi galime e, užduoti klausimą, ponė pirmininkė, ar tai yra, e, nėra rinkimų kampanijos pradžia, ar Bauma ir Makvambala nėra nauji pasipriešinimo simboliai ar yra aukos rodančios, kas dar gali laukti prieš rinkimus, kas ir toliau plėš šią šalį ir kas naudosis tuo, kas vyksta Konge nedemokratiškai ir necivilizuotai. Taip pat galime kelti klausimą, kas Europoje gali susilaukti naudos iš tokių įvykių Konge. Kas yra suinteresuotas e, turėti tokį režimą Konge? Turime būti sąžiningi ir turime kelti, kelti šios klausimus, nes Europa turi interesų Konge. Jeigu jų turime, tai turime bandyti padėti šiai draugiškai šaliai sustvarkyti. Ačiū, turiu ponas Kastaldo. Ačiū, pirmininkė. Yv Makvambala ir Fredas Bauma yra e, du, dvi pavardės, e, kurios įvardintos pavadinime. Tačiau kova, kova, kovos ėmėsi Konge tiek daug jaunimo. Š minėsime genocido e, metinės, matome, vėl išsiveržė smurtas Brundijoje, nes buvo areštuoti žmonės, kurie protestavo dėl e, susirinkimų laisvės, žodžio laisvės. 450 kūnų rasta masinėje kapavietėje, visai gali būti, kad ir e, ten yra ir tų jaunųjų protestuotojų palaikai. Kaip sakė kiti Turime kotonos, kotonų susitarimą ir turime spausti e, Kongą. Fredas Balma sakė, kad e, jie nesutiks, kad e, demokratijos trauknys būtų sustabdyti. Šis, šie jauni žmonės nori matyti demokratiją savo šalyje, niekas jų nesulaikys, nei areštai. Ir turime mes remti Kongo jaunimą jų kovoje. Ačiū. Toliau Kristina Morovai. Prašom. Jokavome, kad, e, jokaujate, kad e, socialistas savo supanėjote su EPP ir čia pajokavote, kai kas pasijokė. Iš tikrųjų, tikro, didelio skirtumo tarp šitų, šių dviejų partijų nėra, nes jos e, veikia kartu, kad išlaikytų status quo. Abi šios partijos mano, kad reikia kalbėti apie Kongo žmogaus teisų situaciją. O tai, kas vyksta Vengrijoje, kai 2006 metais e, policija ėmėsi masinių brutalių veiksmų, sulaikydama ir uždarydama tuzinų žmonių, e, ką darė socialistų vyriausybė tuo metu Vengrijoje turėjusi valdžią. Dabar policija atsakinga, atskaitingai ir liaudės partijos vyriausybei, kuri bando ginti buvusių socialistų draugus. Didelio skirtumo tarp šių dviejų frakcijų šiame parlamente nėra. Ačiū, ponia Moroj. Uh, now, uh, on behalf... Toliau komisijos vardu Cecilija Man Manustram, prašom. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, ši diskusija yra labai svarbi. Noriu patikinti Jūs, kad mes išgirdome, aišku, Jūsų signalą ir jį perduosime vyriausiai įgaliotiniai taip pat. Mums atrodo, kad plenarinė sesija remia mūsų veiksmus, daug dėmesio skiriant šiam ponų Yves Makvambalą ir Fredo Baumą atvejus ir kitiems kitų žmonių situacijai. Kaip minėjote, 30 žmonių buvo areštuota per jaunimo platformos renginį Kinšasoje, kuomet jaunimas buvo skatimas įsitraukti taikingai į e, valstybės gerovės kūrimą. Dauguma buvo paleisti, tačiau tie du žmonės dar yra karinami. Jie yra įkalinti daugiau kaip 40 dienų už žvalgybos agentūros ir neturi jokios teisinės pagalbos. Po to jie buvo perkėta nuvežti į prokuratūrą ir buvo dar apkaltinti keliais nusikaltimais. Labai mažai informacijos turime, tačiau galime daryti išvadą, kad kaltinimai yra neproporcingi, nepagristi ir yra pavojus kad šie kaltinimai yra politiškai motivuoti. Mes apgailestavome, kad sprendimas nepriimtas juos paleisti. Parlamento tyrimas nerado, nerado įrodymų, kad šie lyderiai ar kiti dalyviai dalyvavę seminare planavo teroristinius išpolius ar smurtinius nusikaltimus, tačiau komunikacijos ministras pasakė, kad Filimbi lyderiai e, planavo teroristinius veiksmus ir e, smurtinį sukilimą. E, nėra tam jokių įrodymų, e, taigi šie pareiškimai yra tušti. Žinoma, mes ir toliau seksime šios atvejus labai atidžiai, e, imtasi demaršų, kreipiantis į teisingumo ministrą, Europos, savo, teis, Europos Sąjungos atsaivės stebėjo teismus. Mes palaikome nuolatinius ryšius su universitinėmis organizacijomis ir teisininkais ir dėmesio mes nenutrauksime. Apskritai, Jūs e, kalbate, kad e, žmogaus teisės turėtų būti dialogas su Kongo centre. Aišku, kad e, nuomonių pluralizmas siekia būtent tą linkmę, reiškia, kad visi politiniai veikėjai, visi aktyvistai galėtų kalbėti laisvai, dalyvauti viešose diskusijose. Žmogaus teisų pagarba, pagrindinių teisų ir laisvių pagarba yra svarbus kotonos sustarimo dalykai. Tai yra svarbu ir rinkimų ciklui nuo dabar iki kitų metų pabaigos. ES remia šį procesą, tačiau mums reikia tinkamų sąlygų, kalbant apie biudžetą, kalendorių ir politinį klimatą. Abiejose pareiškimuose ir e, tarybos išvadose ES išreiškė nerimą dėl mažėjančios politinės erdvės, ypač po pastangų peržiūrėti rinkimų įstatymą e, šių metų pradžioje e, E, teisingumas e, negali naudoti politiniams tikslams. Mums nerima kelia e, areštai, sulaikymai, ypač kai ten dalyvauja žvalgybos tarnybos ir panaudojama jėga bei žurnalistų bauginimas. Kongo valdžia, jeigu yra netinkamo veiksmų, turi greitai ištirti tuos atvejus ir persekėti nusikaltusios. Mūsų uh, Ehm, nuomonė, reikia atviros diskusijos, reikia e, ginti žodžio laisvę, opozicijos teisės, kad būtų užtikrintas teisingumo nešališkumas. Panas ir ponai, ES yra pasirengusi padėti Kongui per tikrą partnerystę. 620 ehm, milijonų programos pradėjimas įrodo tai. Tačiau mes kalbėsimės e, aiškiai ir drąsiai ir tuomet, e, kaip bus panašių atveju kaip šie. Ačiū. I would like to say in your language, tak. E, jūsų kalba norėčiau prašyti pasakyti tak. Ačiū, ačiū, ponia komisarė. Pateikti septyni rezoliucijų projektai iš tų pačių politinių frakcijų, kaip paprastai. Dabar diskusija.